Ir dabar, trumpai prašau dar jūsų dėmesio, kaip žinote, ponios ir ponai, Liepos 16 dieną parlamento narys Colin Mike plenarinio posėdžio metu mm, pateikė kai kurių rasistinių pastabų, jos nesuderinamos su mūsų darbo tvarkos taisyklėmis, peržiūrėjau protokolą posėdžio ir pono Korgin Miko paprašiau asmeniškai pasiteisinti dėl savo elgesio, pataisyti tas pastabas arba e, atsiprašyti, bet asmen, asmeninio sustikimo metu rugsėjo 9 dieną su manimi jis atsisakė tą padaryti. O mūsų darbo tvarkos taisyklės numato, kad nediskriminuojame e, nieko, nereiškiame rasistinio pobūdžio komentarų. Taigi pagal šeštą straipsnį darbo tvarkos taisyklių prieėmiau sprendimą pona Korvin Mikė nubausti dešimties dienpinigių dydžio baudą finansinę. Gegen diese Entscheidung kann Prieš šį sprendimą kolega nuo šio momento, nuo šio paskelbimo pranešimo gali per 14 dienų e, pareikšti savo prieštaravimus. Tai tiek norėjau pareik, pasakyti visiems dar garsiai ir posėdis baigtas.